kurios verčia žmonės gyventi žemiaus skurto ribos. Köszönöm szépen. Áttérünk a következő napirendi pontra. Sven Giegold jelen. Dėkoju. Toliau. Kitas darbotvarkės klausimas. Tai yra Gygold pranešimas, Europos kooperatinės bendrovės statutas ir darbuotojų dalyvavimas. Kalba pranešėja. Mėly kolegos, mes šiemet švenčiame kooperatyvų metus, kuriuos paskelbė Junktinės tautos. Kooperatyvai yra socialinės ekonomikos dalis, jie labai reikšminga mūsų ekonomikos dalis 160 milijonų įmonių yra aktyvios šioje srityje ir 120 milijonų darbuotojų dirba tokiuose įmonėse. Atsiprašau, 4 kablelį. Ypač regionuose šių įmonių reikšmė yra labai svarbi ir krizės metu jos pasirodė esą labai patvarios. Jos tikrai padės išspręsti Europos problemas, gali padėti ir įgyvendinti Europos 2020 tikslus ne tik augimo ir darbo vietų kūrimo srityje, bet ir socialinės sanglaudos bei klimato saugos srityse. Todėl ES turėtų rimtai pasižiūrėti į savo užduotis pagal sutartis ir gerbti įvairias nuosavybės formas bei remti skirtingas įmonių formas. Norėčiau padėkoti visiems padėjusiems rengti šį pranešimą ir ypač šešėlinį pranešėją Evelin Regner, kuri vis dar čia yra. Mums pagrindinis klausimas buvo toks, kaip galime būtų patobulinti Europos kooperatyvos statutą, kaip galima jį patobulinti, nes sukūrus Europos bendryjų teisę vis dėlto nebuvo pasiekta to rezultato, kurio siekėme. Procesas buvo sudėtingas, bet dabar mes turim tik tai 17 Europos kooperacinių bendrovių ir juose dirba tik tai 30 darbuotojų. Todėl, kad statutas yra pernelyg sudėtingas, jis neatitinka šio sektoriaus poreikių ir mes norime paprašyti komisijos parengti naują statutą. Statutas turėtų būti paprastesnis, bet jo standartai neturėtų būti menkesni, ypač atsižvelgiant į darbuotojų padėtį. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas nepasitenkino tokiu reikalavimu, mes pasižiūrėjome ir ką dar būtų galima padaryti, remiant šitą solidariosios ekonomikos uh, sritį ir socialinės ekonomikos sritį. Mes manome, kad atsakomybė šioje srityje, nepaisant visko, yra paskirstita neteisingai, resursų trūksta, lygiai taip pat trūksta ir personalo, trūksta uh, kompetencijų ir komisija e, šią sritį reguliuoja per įvairius direktoratus, taip yra suskaldomos kompetencijos. Mes norėtume, kad komisija koordinavintas stiprintų koordinavimą šioje srityje, kad pradėtų sistemingai lyginti gerąją patirtį valstybėse narėse ir šitaip skatintų solidarios ir socialinės ekonomikos raidą. Taip pat norėtume kad komisija atsižvelgtų į savo 2004 metų veiksmų planą kooperatyvų atžvilgių ir iš 12 punktų tuo met buvo, lygi šiol yra įgyvendinta tik tai 4 punktai. Komisija turėtų imtis šio dokumento ir įgyvendinti likusius, ypač išsilavinimo, mokymų srityje. Mes norėtume, kad kooperatinės bendrovės ypač dalyvautų viešuosiuose pirkimuose, reguliuojant finansų rinką ir e, šiaip viešajame sektoriuje. Nes tie, tas sektorius, kuris finansų krizės akivaizdoje pasirodė esas ypatingai stiprus ir pajėgus išgyventi, kad jis dabar ne, negauna tinkamos paramos ir nėra plėtojamas. Manau, kad padėdami atsirasti šiai įmonių rūšiai, mes sustiprinsime solidarę ir socialinę ekonomiką. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. Aš mačiau penkis norinčius pasisakyti. Pirmasis kalbės kolega Mikolašek. E, Koleginė, kolegovia, važina pani. Uh... Kolegos, komisarė. Veiksmingas kooperatyvavimas ir darbuotojų traukimas yra labai svarbus Europos ekonomikai. Kooperatyvai gina savo narių interesus ir padeda gerinti visą infrastruktūrą regioninių lygmenių. Jų svarba yra labai matoma, ypač, pažiūrėjau, socialinių inovacijų srityje, teikiant paslaugas ir prekes, ypač kaimo vietovėse, bet taip pat ir miestuose. Europoje veikia apie 160 tūkstančių kooperatyvų, kurie sukuria darbo vietas 5,4 milijonam piliečių. Taigi gaila, kad europinių lygmenių tik 17 e, kooperatyvinių e, įmonių yra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 jaučiama Europoje. Tačiau kai kurios įmonės netaip smarkiai jaučia jos poveikį. Tai yra kooperatyvai, kuri, kuriuos mažiau paveikė, pavyzdžiui, bankų krizė, atleidimai ir taip toliau. Kooperatyvai be to ir negali iškelti savo veiklos kitur ir kooperatyvose dirba daug moterų. Taigi aš manau labai svarbu yra paremti visas iniciatyvas, kurios yra skirtos kooperatyvams. Nors aišku yra tokių šalių, kuriuose galbūt kooperatyvų įvaizdis yra šiek tiek diskredituotas dėl praeities istorijos ar nėra tradicijų tokių. Um, manau, kad labai svarbu yra renkti informacijos kampaniją skirtas šviesti piliečiams, kad jie jie žinotų, kiek kooperatyvai prisėda prie tvarios ekonomikos ir aplinkos išsaugojimo. Kas? Ponas Čabas Šubur. Ačiū pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi šiuo kolegos Gygolt pranešimu dėl Europos kooperatinių bendrovių ir dėl darbuotojų dalyvavimo. Man ypač svarbus pastarasis punktas, kadangi mano šalyje, Rumunijoje, kaip ir kitose valstybėse narėse, kooperatyvų statutas buvo sukompromituotas. Komisijos 2010 metų dokumentas taip pat nėra labai tikslus, čia yra kai kur perlenkta lasda manau, kad e, reikėtų daugiau europinio, europinės dvasios šiame dokumente ir man tikrai labai gaila, kad tai turėjo būti savo iniciatyva teikiamas dokumentas. Ačiū toliau, kolegė Dialova. Ktoré poskytujú prácu pre približne 5,4 milióna za... Europoje dirba 160 tūkstančių kooperatyvų. Dirba daugiau kaip milijonas darbuotojų. Ir krizės metu išriškėjo tokios įmonės socialinė atsakomybė ne tik akcininkams, bet ir kreditoriams, visuomeniai ir darbuotojams. Skirtingose valstybėse taisyklės labai skiriasi. Yra statutas, bendras teisės aktas. Ir kooperatyvai yra labai svarbi Europos socialinio ir verslo modelio dalis. Kooperatyvams reikia mūsų paramos. Šiame pranešime reikia fokusuotis į kooperatyvų poreikius. Gerai būtų, kad komisija pabrėžtų, jog darbuotojai būtų kooperatinių bendrovių bendra savininkiai. Ačiū. Szépen az utolsó felszólaló Evelyn Régner asszony. Ačiū. Toliau kalbės Evelyn Rėkne. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Gygold, pranešėjui, nes jis į šį darbą įtraukė ir šešėlinius pranešėjus ir įtraukė juos taip, kad mes galėjome tikrai prisidėti prie šio pranešimo turinio kūrimo. Kaip kolega minėjo, yra 17 europinių kooperatinių bendrovių. 2012 metais, kuriuos mes paskelbėme kooperatinių bendrovių metais, jų tėra tik tai tiek. Kitaip sakant, šis mūsų projektas na, nelabai pavyko. Kokia priežastis? Vienas iš svarbiausių dalykų, man atrodo, yra pernelik sudėtingos sąlygos, o galbūt galbūt tiesiog nereikia tokių europinių kooperatinių įmonių, tarptautinio pobūdžio kooperatinių įmonių. Mes šią įmonės formą norėjome kažkaip paspartinti socialinės ekonomikos augimą, nesukurti tokią įmonės formą, kuri ar taip ar taip jau veikia orientuotai į pelną aš jau peržengiau savo kalbėjimo laiką, tačiau vis tiek norėčiau jūsų atkreipti, atkreipti jūsų dėmesį į darbuotojų vaidmenį šiame statute ir manau, kad ateityje į tai reikėtų dar labiau atsižvelgti. Ačiū. Dėkojame, sako pirmininkas. Dabar pakviesiu komisarę Vasilijų pasisakyti šiuo klausimu. Komisija džiaugiasi, kad parlamentas domisi Europos kooperatinės bendrovės statutu. 2012 e, metai yra paskelbti tarptautiniais kooperatyvų metais, taigi mūsų ketinimai tampa dar svarbesni. Pranešimas tai svarbus indėlis į teisės aktų peržiūrą, į statuto peržiūrą. Taip padidėja šio klausimo žinomumas. Juk kooperatyvai atlieka labai svarbų vaidmenį siekiant Europos 2020 m. strategijos. Šis klausimas buvo ilgą laiką ignoruojamas. Iki tol, kol prasidėjo ekonomikos pasaulinė krizė. Tik tada paaiškėjo, kad vėl išaugo kooperatyvų svarba. Kooperatinės bendrovės, kurios išliko ištikimos kooperatyvų vertybėms, sugebėjo atsispirti finansų ir ekonomikos krizės smūgiams. Pranešimas atspindi komisijos tyrimą apie bendrovių teisės ateitį ir pratęsė darbą patvirtintą praeitų metų spalio mėnesį. Parlamento pasiūlymas dėl statuto numato darbuotojų dalyvavimą valdymo organuose, numato kooperatyvų stiprinimą, lyčių lygybę. Komisija dėkoja pranešėjui Gygold, taip pat užimtumo komitetui, teisės ir moterų klausimų komitetuose. Komisija pastebėjo, kad trūksta susidomėjimo šio klausimu. Nuo 2006 metų, nuo tada, kai įsigaliojo reglamentas, sukurtos tik tai 24 kooperatinės bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės. Vasario 23 dieną komisija priėmė pranešimą apie reglamento įgyvendinimą ir perdavė tą pranešimą parlamentui tarybai ir kitoms institucijoms. Iš to teksto aiškėja, kad e, reglamento sudėtingumas yra viena iš pagrindinių kliūčių. Todėl komisija planuoja dvi didelės konferencijas. Norėtų pasitarti su suinteresuotomis šalimis. Kaip supaprastinti Europos kooperatinės bendrovės statutą? Viena konferencija vyks Briuselėje balandžio mėnesį ir kita Kipre rugsėjo mėnesį. Po to, kai parlamentas išnagrinės pranešimą ir kai pasibaigs konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. Per tas dvi konferencijas mes grįšime į parlamentą su savo nuomonė. Mes atsižvelgsime į jūsų pranešimą, atlikdami įvertinimą ir konsultuodamėsi, kaip supaprastinti Europos kooperatinės bendrovės statutą. Tai bus svarbus indėlis ir į kitus komisijos darbus, pavyzdžiui, socialinę teisę ir verslo teisę. Ačiū komisijai. Diskusiją šiuo klausimu baigėme. Rytoj balsuosime 13 val. Na ir dabar paskutinis mūsų darbo atvarkės klausimas.